Dabar bus trumpas ponios Štaunė pristatymas e, dėl komisijos veiksmų plano dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos. Pranešėjai suteikiama žodis keturioms minutėms. Komisarė, kolegos. Veiksmingos vidaus kontrolės principas yra vienas svarbiausių biudžeto prioritetų į kurį komisija atsižvelgia. Veiksmingas biudžeto priemonių kontroliavimas, e, tikrinamas Europos e, audito rūmų ir kitų institucijų. Daug pastangų buvo įdėta ir taip pat audito rūmai pateikė daug pasiūlymų komisijai dėl veiksmingo šių priemonių taikymo. Tačiau daugelį metų nebuvo įmanoma užtikrinti, kad Europos audito rūmai komisijai pateiktų, pateiktų patikimumo patvirtinimą. Įvairiose srityse buvo galimybė atsirasti netitikimams, o net ir sukčiavimui. 2006 metų sausį komisija parengė veiksmų planą dėl vidaus kontrolės sistemos. Jis buvo priimtas siekiant iš audito rūmų gauti patikimumo patvirtinimą. Kaip pastebėsite iš pranešimo, nekyla abejonių, kad buvo įdėta daug pastangų įgyveninant šį planą, tačiau parlamentas pripažįsta, kad šių priemonių įgyvendinimas iš tikrųjų yra dėlsiamas. Todėl komisija turi pagreitinti šių priemonių įgyvendinimą. Jeigu norime pasiekti pažangos ir, ir geresnių rezultatų kitose auditorumo ataskaitose. Mm-hmm ir kad būtų galima ramę sąžinę patvirti biudžeto įvykdymą. Aš norėčiau pabrėžti, kad mums reikia dabar užtikrinti veiksmingas kontrolės priemonės, ypač atsižvelgiant į situaciją susikloščiusią įgyvendinant priem, šias priemonės krizės akivaizdoje. Norėčiau Jums priminti, apie struktūrinius fondus ir e, čia susikloščiusią situaciją. Taip pat problemas kilusias Europos globalizacijos fonde ir egzistuojančias kliūtis. Žinome, jog ypač struktūrinių fondų srityje visos priemonės turi būti įgyvendinamas e, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, norint užtikrinti, kad šios lėšos būtų protingai išleistos. O tai aišku e, sukelia rimtų problemų komisijai vykdant patikrinimus. Žinome, kad daugelį metų vykdama tokius patikrinimus komisija ne visada gali viską daryti taip valstybėse narėse, kaip ji norėtų, o griežtumo reikalauja ir Europos audito rūmai, ypač kalbant apie metinės deklaracijas pateikiamas nacionaliniu lygiu, apie tai, kaip buvo panaudotos lėšos. Tai mums komisija sakė 2008 metais, tačiau parlamentui gana sudėtinga remiantis šiais skaičiais susidaryti baigtinį vaizdą, nes trūksta dokumentų. Todėl savo pranešime ir biudžeto komitete vienbalsiai sutarėme dėl šio pranešimo. Taigi, prašome, kad valstybėms narėms būtų taikomas spaudimas, siekiant užtikrinti, kad būtų pateikiami pakankami duomenys. Tikiuosi, kad ateityje komisija ir toliau vaidins svarbu vaidmenį mm, tobulinant šią situaciją. Ačiū, komisaras Baru. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Štauner už jos pranešimą ir parlamentui už konstruktyvų dialogą vykstanti nuo to laiko, kai komisija įsipareigojo vykdyti veiksmų planą, kad būtų pasiektas patikimumo patvirtinimas. Komisija mano, kad patikimumo patvirtinimas, kurį e, mums suteikė audito rūmai, yra tikrai labai geras rezultatas, o mūsų veiksmų planas taip pat prie to prisidėjo. Taigi džiaugiuosi galėdamas Jums pasakyti, kad komisija patvirtino galutinį galutinę ataskaitą dėl 3 vasario dieną patvirtino galutinę ataskaitą. Ir kaip ponė Štauner ir prašo savo pranešime, tai turėtų, į tai turėtų būti atsižvelgiama e, tvirtinant biudžeto įgyvendinimą. E, šiame Šioje ataskaitoje sakoma, kad buvo pasiekta didelė pažanga šios komisijos kadencijoje. Norėčiau paminėti kelis dalykus, kalbant apie supaprastinimą. Biudžetas buvo parengtas aiškiau ir suprantamiau. 25 procentai biudžeto apimama šio, šio, šios priemonės apima ir mes siūlome naujas priemonės, ypač kalbant apie struktūrinius fondus. Audito rūmai taip pat pažymėjo, kad pagerėjo aiškumas ir patikimumas komisijos planuose, kuriais remiasi biudžetas. Tai yra trečiasis veiksmas. Komisija taip pat pagerino finansinės korekcijas pagal 11 veiklą 2008 metais struktūriniuose fonduose. 1,5 milijardų eurų buvo susigražinta, lyginant su 2007 metais susigražinta suma, tai buvo 285 milijonai. Komisijos tarnybos taiko bendrus standartus vis plačiau ir plačiau. Mm, čia kalbu apie audito procedūras, kad būtų užtikrintas geresnis koordinavimas ir geresnis rezultatų pasidalimas, o tai reiškia, kad administracinė našta gali būti sumažinta. Komisija taip pat siekia užtikrinti valstybių narių atsakomybę bendrose veiksmuose Ir jau antrą kartą mes gavome nacionalinės auditos santraukas. Komisija ir toliau vykdys jau pradėtas veiklas kartu su kitomis iniciatyvomis, kurios skirtos pagerinti audito sistemą. Pone Štauner pranešime pabrėžiamas toleruotinos rizikos svarbumas, kalbant apie ateityje, ateities veiksmus. Kalbant apie politinį lygį, reikia pasiekti pusiausvyrą tarp audito kaštų ir rezultatų. Nulinis tarifas, aišku, yra neprimtinas dalykas. Nulinė klaida yra neįmanoma. Komisija neseniai paskelbė komunikatą, kuris paskatino dialogą Komisaras Kalas e, sausio mėnesį tai aptarinėjo su parlamentu. Noriu pabrėžti šios iniciatyvos svarbą, nes ji leis biudžeto įgyvenimą tvirtinančiai institucijai veikti efektyviau. Mūsų paskutinis pranešimas pademonstruoja, kad komisija įgyvendino įvairiausius veiksmus, o Europos audito rūmai pateiks savo įvertinimą 2009 metų pranešime. Dar sėki norėčiau padėkoti poniai Štaudner už jos pranešimą. Tai mums suteikia padra, daugiau drąsos, toliau tobulinant mūsų e, sistemas. Ačiū. Labai ačiū. Balsuosime šio, dėl šio klausimo rytoj. Dabar kitas darbotvarkės klausimas. Jį pristatys ponia Šaldemozė dėl asartinių lošimų internete patikimumo. Žodis keturioms minutėms pranešėjai. Labai ačiū pirmininkė.